Now, colleagues, we come to... Kolegos, pradėsime balsavimą. Pirmiausia, ponios Peronė pranešimas, kuris, kaip suprantu, nori pasisakyti. Ne? Apparently not. Atrodo, kad ponas Peronė pasisakyti nenori. Me? Therefore, I will put the Taigi balsuojame. Balsuosime. Pone Golniš. Madame. Madame, vous le savez, puisque. Pone, jūs e, puikiai žinote, nes e, Teisingumo teismas taip pat imuniteto atėmimo klausimais yra neigiamas sprendimą jūsų atžvilgių priėmęs. Todėl aš manau, kad e, iš tikrųjų gailestingai e, bus pažiūrėta į pono Broko atvejį, nes e, turbūt šio parlamento mažuma narių pasisako žodžio laisvę. Deja, e, imuniteto atimimo režimas tapo nebeobjektivus, aš dėl to gailiuosi ir tikiuosi, kad Europos parlamentas pakeis dar savo poziciją balsuojame dėl ponios Peronį pranešimo. Ponas Peronį, dabar jau atvykote, prašom. Grazie, prezidente. Avevo letto sul tabellone. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš mačiau e, ekrane, kad 12.25 prasideda balsavimas. Noriu tik tai vieną skaičių patikslinti, nes e, 2900 eurų yra paminėta, tuo tarpu e, 2300 330 tūkstančių yra tikslus skaičius. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė. Aiškia balsų dauguma priimta. Dėkojame ponui Speroni. Dabar kitas pranešimas. Bendroji gaminių sauga ir rinkos priežiūra. Balsuojame vardiniu būdu. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Sveikiname pranešėją. Kitas punktas. Ponios Rivasi pranešimas. Gripo H1N1 valdymas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Sveikiname mūsų pranešėją. Kitas punktas - ponios Sender pranešimas dėl Europos audito rūmų nario skyrimo. Kalbame apie poną Harold Vogebauer. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimo rezultatų nematysime, pradedame balsuoti. Jeigu visi balsavote, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šis paskirimas yra patvirtintas. Dėkojame pranešėjai. Kitas klausimas. Ponios Rivelinį pranešimas. Viduržėme jūros bendros žvejybos komisijos susitarimo rajonas. Pasiūlymas dėl reglamento 49 žuvininkistės pakeitimai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašoma balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 pakeitimas, atsiprašau, rezoliucijos projektas, atsiprašau, komisijos pakeistas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Teisėkuros rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašoma balsuoti. Jeigu visi balsavo, balsavimas baigtas. Ir Jam yra pritarta. Sveikiname pranešėją. Kitas punktas. Balsuosime dėl ponios Podimata pranešimo novatoriškas finansavimas pasauliniu ir Europos lygmenimis. Ponas Gozės nori pasisakyti prieš balsuojant dėl pirmojo pakeitimo prašymą. madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Podimatos e, pranešime, kuriame keliama daug svarbių klausimų dėl finansavimo ir inovacijų, vis dėlto yra tam, tikros, e, tam tikro neiškumo ir sumaišties. Ir aš norėčiau, kad ECD e grupė atsijimtų alternatyvę rezoliuciją. Aš e, taip pat apgailestauju, kad e, e, op op opozicija pasisakė dėl finansinių mokesčių ir man labai gaila, kad parlamentas dabar negali patvirtinti to mokesčio, kuris yra iš tikrųjų racionali sąlyga konkurencingumo požiūrį Europoje. Šulc. Dėkoju, dabar ponas Šulcas, prašom. Ačiū, pirmininkė. Ponai Gozės, galiu pasakyti taip, mes atsijimsime tą rezoliucijos alternatyvų projektą. Aš pasiūliau tą padaryti savo frakcijai dėl šių priežasčių. Pasiūlymas, kuriam pasirašė 120 kolegų, rodo, kad kalbant apie finansinių sandorių mokesčius, mes nesvarstame EPP socialistų ar žaliųjų pateiktų pasiūlymų. Mes kalbame apie institucinį pasiūlymą. Mes norime pasiūsti bendrą institucinį signalą, teigianti, kad parlamentas nepriklausomai nuo politinės frakcijos sako, kad privatus sektorius taip pat yra atsakingas už finansinę krizę. Ir tai nėra vienos frakcijos nuomonė, tai yra visų frakcijų nuomonė. Jeigu mes tą galėtume įtvirtinti institucinę prasme, tai mes tokį savo alternatyvų pasiūlymą atsimtume. Ačiū. Pone Kratsa paprašė žodžio. Χθε στην Ολομέλεια κάναμε και μια άλλη πρόταση από την μεριά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αν μπορεί να. Ačiū pirmininkė plenarinėme posėdėje. Vakar mes pateikėme kitokį pasiūlymą nei EPP. Galbūt galime pasitikslinti ir rasti kompromisą. Tai yra paminėti paramos mechanizmus, tuos mechanizmus, kurie vakar buvo minimi diskusijų metu. Aš vis dar tikiuosi, kad mes sugebėsime rasti kompromisą ir pateikti aišku tekstą. Na, situacija yra tokia, kaip yra, sako pirmininkė. Ir Socialdemokratai savo pasiūlymą atsiemė, todėl pereisime prie balsavimo taip, kaip ir buvo planuota. Tai reiškia, kad tai bus antras pakeitimas, varnis balsavimas. Antras pakeitimas, varnis balsavimas. Balsuojame. Visi balsavo. Baigiame balsuoti. Priimta. So Par... Dabar dėl atskirų paragrafų balsuosime. 20 paragrafas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 32 paragrafas. Atskiras balsavimas vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti dėl pirmosios dalies. Visi balsavo, todėl balsavimas baigtas. Patvirtinta antra dalis 32 paragrafe. Balsuojame. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Patvirtinta 36 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 39 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 40 paragrafas. Už. Prieš. Susilaikė. Turime patikrinti. 40 paragrafas. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 42 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Vis dėlto turėčiau patikrinti elektroniškai dėl 42 paragrafo. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 65 paragrafas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. And that is adopted. Uh, motion for Priimta. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. Sveikiname pranešėją. Kitas klausimas - tai balsavimas dėl ponios Estrela pranešimo sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas. Ir žodžio paprašė kolega. Noriu pakalbėti apie vertimą į danų kalbą. Yra įsivėlusi tam tikra klaida. Vienoje vietoje paminėta, kad turi būti vienoda sistema, bet ji turėtų būti ne vienoda, o teisinga, sąžininga. Aš manau, kad ir kolegos Danai, ir švedai pastebėjo tą klaidą. Reikėtų pranešime tą teksto vietą pataisyti. Ačiū poniai Auken. Dabar balsuosime. Ketvirtas paragrafas, atskiras balsavimas, dvi dalis, vardinis balsavimas. Dėl pirmos dalies balsuojame. Kas už, dėl pirmos dalies, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis, valdinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas paragrafas. Dvi dalys. Penktas paragrafas, netgi trys dalys. Vardinis balsavimas dėl pirmos dalies. Atleiskite, man pateikė netinkamą sąrašą. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Varnis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. priimta. Šeštas paragrafas, dvi dalys. Pradedame vardinių balsavimų dėl pirmos dalies. Baigiame balsuoti. Priimta dėl antros dalies. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintas paragrafas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntas paragrafas, dvi dalys. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? susilaikė priimta, antra dalis vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti, baigiame balsuoti, priimta. Devintas paragrafas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 paragrafas. Dvi dalys. Kas už, kas prieš pirmą dalį susilaikė priimta. Dėl antros dalies kas už, prieš susilaikė priimta. 24 paragrafas. Vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 penktas paragrafas, dvi dalys. Už pirmą dalį balsuojame, vardinių balsavimų. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 26 paragrafas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 28 balsavimas, vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 29 paragrafas. Atskiras balsavimas. Dvi dalys. Vardinis balsavimas. Dėl pirmos dalies pradedame. Baigėme balsuoti. Priimta. Vardinis balsavimas dėl antros dalies, 29 paragrafas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 37 paragrafas. Dvi dalys. Už pirmą dalį. Kas už? prieš susilaikę priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Gerai, patikrinsiu 37 paragrafo pirmą dalį. Pasitikrinkime balsuodami elektroniškai. Baigiame balsuoti. Iš tiesų, Patvirtinta. 53 paragrafas, dvi dalis, vardinis balsavimas. Dėl pirmos dalies paprastai balsame, kas už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti 53 paragrafo pirmą dalis. Baigiame balsuoti elektroniškai. Priimta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 56 paragrafas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 57 paragrafas. Už pirmą dalį, kas už prieš susilaikę priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 64 paragrafas. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 77 paragrafas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 77 paragrafas, vardinių balsavimų, kas už, baigiame balsuoti. priimta. Konstatuojame dalis D. Vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. G. Konstatuojame dalis. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. H. Konstatuojame dalis. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta į konstatuojama dalis vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta O konstatuojama dalis vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta AA konstatuojama dalis, dvi dalys. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikę priimta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. AD konstatuojama dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos pasiūlymo, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pranešėją. Report by Mrs. Jolie on cooperating with developing Kitas balsavimas bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis, skatinant gerą mokesčių srities valdymą. Balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo, dešimtas paragrafas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinsime, rezultatas nėra aiškus, 12 paragrafas balsuojame. Baigime balsuoti. Priimta. Atsiūsime jums techniką. 15 paragrafas, atskiras balsavimas, dvi dalis, kas už pirmą, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Antroji dalis 15 paragrafas. Baigiame balsuoti. Priimta. 19 paragrafas kas už, prieš, susilaikė, Rezultatas neaiškus, pasitikrinsime 19 paragrafas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 20 paragrafas, dvi dalys atskiras balsavimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 30 paragrafas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 paragrafas, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta Manau, kad pasitikrinsime. 33 paragrafas, antroji dalis. Balsuojame, balsuoti baigiame. Priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Gerai, pasitikrinsime. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Trisdešimt devintas paragrafas. Atskiras balsavimas, trys dalis. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 39 paragrafas, antroji dalis. Ar visi balsavo, jeigu taip, baigiame balsuoti. Atmesta. Ir trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt trečias paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt penktas paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime 61 paragrafas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 66 paragrafas. Dvi atskiros dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 paragrafas, dvi dalys, kas už pirmą, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. G konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, ne visai aišku, pasitikrinsime G konstatuojamoji dalis, baigiame balsuoti. priimta. Aha, konstatuojamoji dalis. Tai yra originali teksto versija, ne pakeitimas. Taigi, toliau H konstatuojamoji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Ne visiškai man buvo aiškus rezultatas. H konstatuojamoji dalis. Pasitikrinsime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Atsiprašau, sako pirmininkė atmesta. Jūs dar neužsnūdote. Taigi rezoliucijos pasiūlymas su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl pono Papastamkos pranešimo pavadinimu Žemės ūkis ir tarptautinė priekyba. Trečias paragrafas, atskiras balsavimas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už. Prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas paragrafas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas paragrafas, atskiras balsavimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas paragrafas, atskiras balsavimas, trys atskiros dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime, jeigu pageidaujate. Antroji dalis. Kažkas tikrai nekėlė rankos. Taigi tikrinamės. 12 paragrafas, antra dalis. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečioji dalis. Kas už? prieš, susilaikę. Neaišku, todėl pasitikrinsime trečioji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13, 11 paragrafas. Atsiprašau, 13 paragrafas. Atskiras balsavimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 14 paragrafas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinsime. 14 paragrafas, antra dalis, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 16 paragrafas, dvi dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 paragrafas, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 paragrafas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 paragrafas, 3 dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 paragrafas, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 paragrafas, dvi dalis, pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 paragrafas, už, prieš, susilaikė, priimta. 42 paragrafas, atskiras balsavimas, dvi dalis, pirma, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 43 paragrafas, vardinis balsavimas, prašoma balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 45. Paragrafas dvi dalis, pirma kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 47 paragrafas, atskiras balsavimas, septynios dalys. Tikiuosi, kažkas už mane paskaičiuos. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkta dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime 47 paragrafas 5 dalis. Balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. Dabar šešta dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Na, pasitikrinsime. Šešta dalis. 47 paragrafas. Baigiame balsuoti. Priimta. Ir septintoji dalis, kas už? prieš, susilaikė, priimta. 48 paragrafas, dvi dalis, pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 paragrafas, dvi dalys, pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, Manau, kad reikia pasitikrinti. 49 paragrafas, antra dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Antroji dalis atmesta. 51 paragrafas, dvi dalis, pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 paragrafas, 3 dalys, pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 53 paragrafas reikalaujama pasitikrinti. Taigi balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 54 paragrafas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 54 paragrafas. Baigiame balsuoti. Priimta. 55 paragrafas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58 paragrafas, dvi dalis. Pirmoji kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. R. Konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kitas punktas, balsuosime dėl pono Horslink pranešimo baltymų deficitas Europos Sąjungoje. Ponas Horslink norėtų pasisakyti. Prašom. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, mėly kolegos. Šiame pranešime yra konstatuojame, jog baltymų deficitas yra 80 e, procentų ir kalba apie atitinkamų pasėlių didinimą ir čia nekalbam apie nulinę toleranciją. Pranešime nekalbama apie e, genetiškai modifikuotos sojos auginimą. Aš norėčiau balsuoti prieš trečią pakeitimą, nes jeigu jis bus e, priimtas, tai tuomet pranešimo esmė pasikeis ir aš balsuosiu prieš. Antras paragrafas, vardinis balsavimas, baigiame balsuoti. Priimta. Trečias paragrafas. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Penktas paragrafas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas paragrafas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas paragrafas. Vėl balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas paragrafas. Dvi dalys. Balsuosime vardiniu būdu. Dabar balsuojame dėl pirmos dalies. Baigiame balsuoti. Pirmai, pirmoji dalis yra priimta, dabar antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Antroji dalis atmesta. 11 paragrafas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 14 paragrafas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 15 paragrafas, 3 dalis, Vardiniai balsavimai, pirmoji dalis. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Antroji dalis priimta, trečioji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti trečioji dalis priimta taip pat. 16 paragrafas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntoji įtrauka, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime aštuntoji įtrauką. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. C. Konstatuojamoji dalis. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. E. Konstatuojamoji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. H. Konstatuojamoji dalis. Dvi dalis kas už pirmą kas prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Aha, aš konstatuojamoji dalis. Antroji dalis, baigiame balsuoti. Priimta. Į konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, į konstatuojamąjį dalis iš naujo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ką konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. P. Konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Q konstatuojamoji dalis, dvi dalis pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. T konstatuojamoji dalis, dvi dalis pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. X konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Z konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. A1 konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Jei visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. Ir dabar balsuosime dėl rezoliucijos pasiūlymo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Our rapporteur would like the floor. Pranešėjas nori pasisakyti. Äh, Kadangi balsavimas baigėsi, Ir kadangi pratešimas e, buvo pakeistas, tai aš norėčiau, kad mano pavardė būtų išbraukta iš e, pranešimo. You. Been, uh, Dėkuoju. Pasižymėjome jūsų pageidavimą. Kitas pranešimas. Tai ponios Nedelčiavos pranešimas apie moterų vyrų lygybę. 20 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 21 paragrafas, dvi dalys. Kas už pirmą dalį, prieš, susilaikė, priimta. Kas už antrą dalį, prieš, susilaikė, priimta. 23 paragrafas, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 paragrafas, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis. Kas už, prieš susilaikę priimta. 28 paragrafas. Kas už, Norite pasitikrinti 27 paragrafo antrą dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Iš tiesų priimta. 28 paragrafas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 30 paragrafas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 31 paragrafas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patikrinsiu. 31 paragrafas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 paragrafas. Dvi dalys. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. Antra dalis. 34 paragrafas. Baigiame balsuoti. Priimta. 45 paragrafas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 paragrafas. Dvi dalys. Pirma dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 paragrafas, 3 dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinsime. Antra dalis, 52 paragrafas. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 paragrafas. Trys dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta turime patikrinti antrą dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 55 paragrafas. Dvi dalis. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę turime patikrinti 55 paragrafo antra dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 58 paragrafas, 3, 3 dalys. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ka, antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 60 paragrafas, 3 dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, turime patikrinti. 60 paragrafo antra dalis. Baigiame balsuoti. Priimta trečia dalis. Kas už? prieš susilaikę priimta. 61 paragrafas, dvi dalys. Kas už pirmą dalį, kas prieš susilaikę priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikę turime patikrinti. 61 paragrafo antra dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 65. Kas už? prieš susilaikė priimta. 66. Man atrodo, ponas Silvestri nori pateikti žodinį pakeitimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 66 paragrafe, ten, kur yra pabrėžiama, kad moteris turi pačios būti e, reprodukcinių ir, ir vieties teisų šeimininkės, ta aš norėčiau, kad būtų papildytas e, tekstas ir kad ten būtų pasakyta, jog valstybės narės ir komisija imtųsi priemonių, kad būtų e, socialinė politika tinkamai gyvendinama, padedanti moterims kiek e, įmanoma e, padėti moteriams e, pasirinkti pačioms abortą arba, e, arba ne, pabrėžiant, kad abortas nėra šeimos planavimo priemonė. Kas prieštarauja tokiam žodiniam pakeitimui? Atrodo, kad daug kas. Todėl mes neatsižvelgsime į žodinį pakeitimą. Taigi 66 paragrafas, 3 dalis. Pirma dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Turiu patikrinti. Pirma dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis, kas už? Prieš susilaikę, turime patikrinti. Visi balsavote dėl antrosios dalies, balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Galiu patikrinti trečiąją dalį. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 76 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. U. Konstatuojame dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Balsavimas dėl visos rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaikė. Na, norėčiau patikrinti elektroniškai. Balsavimas dėl visos rezoliucijos pasiūlymo. Baigiame balsuoti. Priimta. Ir paskutinis pranešimas, ponios Plam pranešimas apie moterų skurdą. Aštuntas paragrafas dvi dalys, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaikė, turime patikrinti. 15. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16. Dvi dalys. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pasitikrinsime. 16 paragrafo antra dalis. Baigime balsuoti. Priimta. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė turime patikrinti. 34 paragrafas. Baigiame balsuoti. Aiškiai atmesta 38 keturios dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Trečia dalis, Patikrinsime antrą dalį. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta trečia dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43. Trys dalys. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, turime patikrinti. 43 trečia dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 44. Kas už prieš susilaikę priimta. 45. Trys dalys. Už pirmą dalį kas už. Prieš susilaikę priimta. Antra dalis. Už. Prieš susilaikę atmesta. Trečia dalis kas už. Prieš susilaikę atmesta. 48. Kas už. Prieš susilaikę atmesta. 49. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50. Dvi dalys. Kas už pirmą dalį, prieš, susilaikė. I'm sorry, I'm tired, so you must be tired. Atleiskite, jei jau aš pavargusi, tai ir jūs turbūt pavergė. 50 paragrafas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56, kas už, 56, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58, kas už, susilaikė, atmesta. 59, kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 60. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 62. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 65. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 69. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 77. Dvi dalys. Už pirmą dalį, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antra dalis. Atkrenta. 84. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. E konstatuojama dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. N konstatuojama dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta ir už visą rezoliuciją, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Angelis on the Schademoser report. De Angelis dėl Šaldemozo pranešimų, prašom.